przewodniczący! Hello. No. Yeah. No. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Brangus kolegos, ponios ir ponai, prašyčiau susėsti visus. Dear colleagues, let me start the sitting. Gerbiami kolegos, pradėkime posėdį, prašau visus susėsti. Vznaviam posėdzenį. Ogłaszam wznowienie. Atnaujiname posėdį. <clears throat> Gruodžio 16 dieną 2010 metais e, vyko paskutinis posėdis. Ta diena e, vykusio posėdžio protokolą jums išdalinti. Ar turite pastebėjimų? Pastebėjimų nematau, taigi protokolas patvirtintas. E, turiu penkis trumpus pranešimus. <clears throat> Sausio 27 dieną sukanks 60 metų nuo vokiečių nacijų koncentracijos stovyklos e, Aušvis Birkenau išvadavimo. Kiekviena, kiekvienais metais tą dieną prisimename milijonus ten nužudytų žmonių. Tokiu būdu siekiame kartu kurti taikę ir vieningą Europą, kurioje ateitie tokie košmarai nepasikartotų. Kitas pranešimas. Sausio 13 dieną Lietuva minėjo 20-asios metinės krūvinų įvykių, kuomet e, sovietų kariuomenė bandė nuversti demokratiškai išrinktą vyriausybę. Lietuviai apgynė savo Latvę, e, laisvę ir šiandien yra lygiai teisė ES nariai. E, prisimindami šią datą, šiandien solidarizuojamės su mūsų kaimynais Baltarusijoje, kurie dar laukia laisvės ir demokratijos savo šalyje. Kitas pranešimas 2010 gruodžio 26 dieną ES prisijungė prie jungtinių tautų žmonių su negale konvencijos. Ši konvencija buvo parengta ES komisijos, kuri <clears throat> užtikrins, kad maždaug 80 milijonų ES piliečių turinčių e, įvairaus pavudžio negalę galės geriau naudoti savo teisėmis. Taip pat noriu priminti, kad esame labai susirūpinę pono Gaučičien advokato iš Kinijos dingimu. E, remiantis mūsų naujausią turimą informaciją, jis yra kankinamas. ES parlamentas e, pono Žišeng e, klausimui skyrė nemažai dėmesio ir anksčiau dabar norėčiau paraginti Kinijos valdžią suteikti informaciją apie jo buvimo vietą ir sveikatos būklę. Paskutinė informacija prieš naujusius metus baigėsi Belgijos pirmininkavimas ir pirmininkavimą ES perėmė Vengrija šioje plenarinėje sesijoje svarstysime pirmininkavimo rezultatus. Taip pat vyko kitų svarbių įvykių. Tuo metu tai yra rinkimai Baltarusijoje ir įvykiai Tunise. Abu šie klausimai traukti į mūsų plenarinės sesijos darbo atvarkę. Taip pat norėčiau priminti, kad per pastarąsias e, savaitės pasaulį ištiko nemažai E, gamtos nelaimių, gaivalinių nelaimių, todėl norime pareikšti savo užuojautą tiek aukų artimiesiams, tiek e, e, nelaimės patyrusių šalių vyriausybėms. Dar vieną oficialią informaciją norėčiau paskelbti žaliųjų frakcijos. Gavau informaciją, ponas Indrek Tarant vietoj pono Reinhardo būti koferio dalyvaus ES su NATO planetinės asamblėjos veikloje. Ar kas nors turėtų pastebėjimų? Jeigu niekas neturi jokių pastabų, tuomet e, patvirtame šią informaciją. Dabar pereikime prie darbo tvarkės sausio 13 dieną pagal 137 straipsnį jums išdalintas. Dabar tvirtinsime darbuotvarkės pakeitimus. Pirmadienį žaliųjų frakcija Norite pasisakyti? Prašau. Presidente, colgo l'occasione dell'ordine dei lavori per chiederle formalmente. Pirmininkė, kalbant apie darbo atvarkę, prašyčiau jūsų pakviesti ponę Ašton atvykti į parlamentą.